Ponas Nikolson, vienai minutė. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu e, pasakyti porą žodžių prancūzijos žmonėms. Mes visi esame su jais šiuo metu. Pastarieji sprendimai bandyti viską nustumti kiek įmanoma tolesniam etapui atidėti yra tai, kas vyko praėjusią savaitę vengiama spręsti rimtą problemą. E, Pone Barnyje, man atrodo, kad problema ir toliau išlieka stabilumo užtikrinančio sprendimo klausimas. Darybos toliau vyks, e, bet turiu pasakyti, kad atidėjimas iki spalio mėnesio, aš netikiu, kad bus pasiektas susitarimas. Manau, kad prireiks naujos komisijos, naujo parlamento, reikės naujo požiūrio kad būtų išspręsta ši problema. Aš laikiausi paprastos pozicijos, jei esi klube, turi ir būti jame, negali būti truputį jame, truputį išstojęs. Ir tai jungtinės karalystės problema. Ponas Brokas išėjo, bet ponė pirmininkė, tai mano paskutinis, tikriausiai bus paskutinis pasakymas šiame parlamente po 30 metų. Ir noriu šią progą pasakyti, kad man tikrai buvo labai malonu ir didelė garbė atstovauti Šiaurės Airijos žmonės šiame parlamente 30 metų. Buvo gerų momentų ir išgyvenome labai liūdnų momentų, kuomet susidūrėme su baisiausiais teroristiniais išpoliais Europoje. Ir visą tai teko pergyventi. Tačiau šiame parlamente Jacques Delors atsistojo šalia Šiaurės Airijos žmonių su Jenu Peisley ir aš e, buvau susitikęs su jais, kai, kai vyko taikos procesas ir jie paklausė manęs, kaip Europa gali jums padėti. Europa skyrė beveik 2 milijardus eurų, kurie padėjo e, Šiaurės Airijoje, Šiaurės Airijos žmonėms. Ir šiandien šiame parlamente noriu pasakyti, kad man patiko mano darbas, aš tikiuosi, kad aš galėjau kažką atnešti žmonėms ir kad aš tinkamai atstovavau savo žmonės, nes tai išdidus ir puikus Šiaurės Airijos žmonės. Ačiū. Much, Dėkuoju, pono Nikolson. Ir man yra tekę su jumis dirbti, ypač Žemės ūkio komitete, ir galiu pasakyti, kad jūs visuomet dirbote labai konstruktyviai ir visuomet rūpinotės e, interesais tų žmonių, kuriems atstovavote 30 metų. Ir da, žinau, kad jūs turėsite dar vieną dieną, dar vieną galimybę pasisakyti. Dėkuoju, dabar ponia Anderson. Niekas nepasikeitė. Londonas ir toliau pažydinėja didžiojo penktadienio susitarimą, Dublinas pamiršo da, apie Šiaurės Airiją, dar šeši mėnesiai neiškumo. Da, Nes yra nustumiamas sprendimas dėl to, kam pritarė Britanijos žmonės prieš trijus metus ir, ir, ir ribojama žmonių teisė, teisė balsuoti, o būtent to reikalavo piliečių teisų judėjimas. Uh, ir da, da, konservatoriai ir da, da, unionistų partija da, pamiršo apie mus ir mes norime nusiųsti žinę Londonui, Dublinui ir Brukseliui. Atėjo laikas padaryti galą šiam politiniam vandalizmui. Ir Sinn Feino atstovai taip pat galėtų kažką padaryti tam, kad galėtume žengti žingsnį e, link šio chaoso sprendimo. Ženkime dar vieną, ženkime šį žingsnį, vienintelį logišką žingsnį, tai yra žingsnį link airijos vienybės, suvienimo. Dėkoju. Ponas Kelė paprašė žodžio pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Pone Anderson, atsakysite į pono kelią klausimą. Kaip jums e, yra žinoma, aš neįtin dažnai naudosiu mėlynosios kortelės procedūrą, tik antrą kartą per dešimt metų. Bet e, ponia Anderson pasakė, kad Dublinas pamiršo apie Šiaurės Airiją, o visiems yra žinoma, kad Airijos vyriausybė darė viską, bendradarbiaudama su ponu Barnie, kad e, padėtų Šiaurės Airijai. Kaip ji gali tą sakyti, kaip Sinn Feinas, pažiūrėkite, kaip elgėsi. Pone Anderson. Nu, jūs norėtumėt gal, kad aš dinkčiau iš parlamento. Tai žinau, kad Sinn Feino pozicija buvo labai aiški. Ir da, vien mūsų partija da, E, reikalauja, kad airiai turi teisę balsuoti Europos piliečių, e, Europos parlamento rinkimuose, net kai jie negyvena Airijoje. Jums yra žinoma, kad mano mamos e, karta kovojo už principą vienas žmogus, vienas balsas. O jūs norite, kad to principo nebūtų paisoma, vienas žmogus ir jokios balsavimo teisės. Smith. Dėkuoju, ponas Smith, toliau. Vieną minutę. Pone pirmininkė, aš dėkoju. Esu su parlamento narys iš Škotijos ir aš dėkoju tarybai už tai, kad uh, surastas laikas, papildomas laikas, tam, kad galima būtų surasti sprendimą. Jūs sakėte, kad jūs esate svajotojas, bet jūs nesate vienintelis. Tokių svajotojų yra labai daug Škotijoje ir Junktinėje karalystėje. Ir jie visi žino, kad galima svajoti apie tai, kad breksitas neįvyks. Dėkuoju Jums už tai. Ar tai Europos parlamento rinkimai ir mano partija jiems ruošiasi ir jų laukia. Ir aš norėčiau Jūs perspėti. Pasimokykime iš breksito. Breksito remėjų esame visuose mūsų valstybėse valstybėse narėse. Populizmas kelia grėsmę mums visiems. Ir turiu atvirai pasakyti, kad Junktinės karalystės demokratija yra iškilusi grėsmė. Tarptautiniai stebėtojai turėtų stebėti da, tinkamai, da, da, veiksmingai stebėti da, Europos parlamento rinkimus vi, visur. Mes žinome, kad pažeidinėjimas yra kartais ir rinkimų statymas, duomenų apsaugos įstatymai ir kiti įstatymai. Ir žinome, kad tie pažeidimai gali kartotis. Mes kovosime už Europą, kovosime už tarptautinį solidarumą. Ir mano partija Škotijoje yra pasiruošusi rinkimams. Jūs galite mumis pasitikėti ir tikimės, kad mes galime pasitikėti jumis. Dėkuoju. Negarling, vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems esančiams čia, esantiems čia už kantrybę ir meistriškumą ir ypač išskirčiau poną Tuską. Noriu pasakyti jums. Sulaukiau daugybės laiškų ir elektroninių žinučių, trumpųjų žinučių, kuriuose žmonės paprašo manęs paspausti jums ranką ir padėkoti už tai, ką darote Junktinės karalystės labui. Jūs esate kultinė asmenybė dabar. Jūs prisimate atsakomybę už e, būtinybę išvengti E, išstojimo be sutarties, priešingai nei Britų politikai, kurie e, vilkino sprendimą, melavo ir tai jų gyvenimo aprašo dalis. Tai panašu, kad tokie, tokių lyderių ir toliau tenka tikėtis. E, ponas Barnie, ponas Tuskas, Junkeris suteikė mums galimybę balsuoti gegužės 21 ir ją išnaudosime. Išnaudosime šią galimybę kad parodytume, e, kuo, kuo naudinga narystė Europos Sąjungoje. Dirbsiu, kad e, š, rinkiminėje kampanijoje, kad šalis būtų svarbesnė už partiją. Ir sieksime parodyti, kad atėjo laikas surenkti antrąjį referendumą ir kad jis gali įvykti rugsėjo mėnesį ir kad iki spalio 31-osios mes būsime apsisprendę likti. Ponas Dans, vienai minutiai. Ačiū. Norėčiau išreikšti e, didžiulę užuojautą Paryžiui ir tikrą <clears throat> pasigėrėjimą ugnegesių darbų. Mes drauge atstatysime Dievo motinos katedrą. Kolegos, Brexitis yra procesas ir kai kas ne, nesuteikia galimybės tam procesui vykti, kai išnagrinėjai tą procesą, išvelgi tik negatyvius dalykus. Tačiau daug lengviau yra verkti ir kalbėti apie išdavystę. O tiesa yra tai, kad breksito neįmanoma gyvendinti, neįmanoma ištiesėti breksito pažado. Junktinėje karalystėje vyks rinkimai, yra aiškus pasirinkimas. Tie kiti šioje salės pusėje verkia, o mes šioje salės pusėje esame pasirengę dirbti su kolegomis ir kurti drauge, nes ta, ši vieta yra skirta bendram darbui ir ateities kūrimui. Ponas Henkel vienai minutiai toliau. Važiavau dviračiu per Luksemburgą, per Belgiją, per Luksemburgą į Paryžių pirmąjį kartą ir aplankiau bažnyčią, kuri degė vakar. Uh, Ir kai stebėjau tą vaizdą per televizorių, mano akis prisipildė ašarų. Pirmininkė Tuskai, jūs prisiminėte, kai buvo atstatomas Gdanskas. Pateiksiu dar vieną pavyzdį, kaip sėkmingai buvo atstatyti Drez, atsakyta Dresdeno Dievo motinos bažnyčia. E, su Britų pagalba, iš, e, žmonių iš Coventry pagalba. Ir aš norėčiau pritarti Gonzalės Pons pasakytiems žodžiams kad bažnyčios Paryžiuje atstatymas turėtų būti mūsų bendras projektas. Manau, kad parlamentas turi pareikšti, kad tai yra svarbiausių prioritetų kitos kadencijos parlamentui šios katedros atstatymas. Pone Tuskai, jūs sakėte, kad tai turi daryti 28 valstybės narės, bet atsakymą turi. E, Pasiūlyti Londonas, ne jūs, ne ponas Junkeris, bet manau, kad kai ką galima padaryti, kad Londonas pateiktų teisingą atsakymą. Jūs galite pasirūpinti, kad e, Britai likt dalyvautų Paryžiaus bažnyčios atstatymo darbuose, vadovaujant Europos Sąjungai. Ir pasirūpinkite, kad e, Junktinė karalystė išliktų ir Europos Sąjungos nare. Thank you, Chair. Pone Jubner, vieną minutę. Ačiū, pone pirmininkė. Pirmininkai, kolegos, E, nauja, naujasis terminas e, nustatytas yra naujas iššūkis mums visiems, rimtiniai karalystiai, sutinku. E, noriu paprieštarauti ponui Faražui, tikrai negalime juo pasikliauti ir, ir, ir tuo, kas dabar vyksta. Antieuropietiškai nusiteikę politikai Mm, kalba taip, kad tik padarytų dar daugiau žalos ES ir jos piliečiams. Mums rūpi e, stabilumas, turime jį užtikrinti, o dabar to netikrumo e, labai daug. Kol kas aišku tik tai, kad nestabilumą užtikrinantis sprendimas e, yra problema, bet e, labiausiai turėtų mums rūpėti ateitis. Taigi turi e, Junktinės karalystės žmonės apsispręsti, kas jiems rūpės ateityje. Ačiū ponas Kėlį. Ačiū ponė pirmininkė. Dėl Notre Dame katedros e, turiu pasakyti, kad gaisras mus visus tikrai e, labai sukretė. Ir kalbant apie breksitą, yra panašiai. Mano šalies žmonės e, e, jaučiasi labai nesaugiai. Ūkininkai gauna vis mažiau išmokų, štai dabar jau 200 eurų mažiau negu praėjusiais metais už gyvulius išmokama iš tiesų sprendimas e, turi būti aiškus, turi būti išlaikomas e, tikrumas. Ir mano rinkiminėje apygardoje e, anksčiau buvo renkami penki nariai Europos parlamentą, dabar bus renkami keturi. Tačiau reikia suprasti ir savo klaidas, kadangi Dehont sistema lėmė e, tokius pokyčius ir iš tiesų viskas labai komplikuota ir painu. O jeigu e, sprendimas e, nėra priimamas, tikrai norėtųsi, kad šią savaitę būtų nors kiek daugiau išpūkų. President, eu gostaria de dizer que é. Pone pirmininkė, noriu pasakyti, kad džiugu matyti tarybos atstovus ir kitų institucijų atstovus demonstruojančius lankstumą Junktinės karalystės atžvilgiu. Ta yra džiugu pastebėti. Ir Junktinė karalystė yra pasirengusi dalyvauti rinkimuose. Vadinasi, sudaromos galimybės Junktinės karalystės piliečiams toliau spręsti dėl savo likimo, dėl išlikimo Europos Sąjungoje. Kaip bebūtų, tas sprendimas ir toliau lemia labai daug um, netikrumo mm, tiek piliečiams, tiek, tiek apskritai valstybėms uh, narėms, tad apeliuoju į jas, į jų vyriausybės, darykite viską, kas yra jūsų galioje kad būtų, kad atrastų reikiamas e, stabilumas, užtikrintumas ir kad būtų įgyvendinami sprendimai, kurie buvo priimti. Mums visiems skauda širdį dėl to, kas įvyko Prancūzijoje, dėl to, kas, e, ką patyrė žmonėje. Ir todėl visi žmonės ir turi ją atkurti, atstatyti. Aš turiu pasakyti, kad apgailėstauju, kad da, suteikdama, da, a, at, a, pratesdama išstojimo laiką, taryba nepareikalavo, kad būtų sutirinktas antras referendumas. Aš tikiuosi, kad mes dabar galėsime nusiųsti tokią žinią Britanijos piliečiams ir Junktinės karalystės vyriausybei, kad visos uh, ES vyriausybės nusiųsta tokią žinę. Ir taip mes sureaguosime į tų, kurie nori e, ne tik išstoti, bet kurie nori reformuoti ES, kad ji būtų geresnė reikalavimus. Londres. Ačiū pirmininkė. Šį sekmadienį buvau Londone, susitikau su draugais ten ir sužinojau, kad jie išgyveno netikrumą dėl paslaugų, taip pat dėl vaistų. Jie gyvena ir dirba Junktinėje karalystėje. Tie žmonės jaučiasi europiečiais ir jie nežino, kas jų laukia. Pirmininkai, pirmininkė, Tuskai, pirmininkė Junkerį, norėčiau e, pakalbėti apie žuvinkystės politiką. Lankstumas, apie kurį kalbame šiandien, verčia mus užtikrinti aiškumą žuvininkystės politikoje, bei taip pat užtikrinti aiškumą e, Europos piliečiams. Ačiū dėliau, ponas Lopes Aguilar. Pirmininkai, pirmininkė Junkerė. E, Europa turi eiti priekin ir sutelkti dėmesį po breksito iššūkio, po uh, Notre Dame gaisro Paryžiuje, sutelkti dėmesį į Europą. Gegužės mėnesio rinkimai bus labai svarbus Europai ir įneša dar daugiau nežinios ir sunkumų e, dėl Junktinės karalystės dalyvavimo ar nedalyvavimo kitose rinkimuose. Uh, Ir jie turi patys atsakyti už savo sprendimus. Ypač e, lengvabūdiški demagogai, kurie 20 metų yra čia Europos parlamente ir jie sukėlė visą tai. Ir gegužės 26-ąją proeuropiečiai turi e, nutraukti bet kokius saitus su demagogija, su eurofobija ir drauge e, pasirinkti Europą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Brennan. Vėlu ir laiko mažai. ES buvo kuriama po antrojo pasaulinio karo košmaro. Iš to košmaro gimė svajonė, e, iš kurios buvo sukurta vieta, kurioje esame šiandien. Pritariu pirmininko Tusko komentarams, kad mums reikia svajotojų. E, Lorenzo pasaulyje. Visi svajoja, bet ne visi vienodai. Tie, kurie svajoja tik naktimis savo e, sielos kampučiuose, atsibunda su tuštybės vaizdu. Tačiau tie, kurie sapnuoja, svajoja dieną, imasi veiksmų. E, jau vėlu ir laiko mažai. Taigi, pirmininkė Tuskai, svajokite, svajokite tie, kurie norite pasilikti, bet paskui e, veikite, įgyvendinkite savo svajones. Mes galime pasilikti ir mes pasiliksime. Pone Hokmarkai, prašome. Pane pirmininkė, aš manau, kad visa ši diskusija parodo vieną dalyką. Tai yra tai, kad Europos vienybė yra stipri. Westminsterio problemos buvo su, atsirado dėl to, kad narystė Europos Sąjungoje labai daug reiškia žmonėms ir atsikratyti ją nėra lengva. Ponas Faradžas e, moka jokauti bet klausytis jo yra tiesiog jokinga. Jis niekuomet rimtai neprisidėjo nei prie Europos saugumo, nei prie ekonominio augumo, nei prie atviresnės rinkos Europoje. Jūs tik pokštavote ir ir juokavo, tai kodėl mes turime jūsų bijoti? Jūs bandote taip mūsų įbauginti, sakydamas, kad jūs dar sugrįšite, bet jūs e, esate tik tai klaunas. Kartais jūsų gal smagu pasiklausyti, bet mes iš tikrųjų negirdime, ką jūs sakote, nes tai, ką jūs sakote, neturi jokios prasmės Europos žmonėms. Jūs jūsų tiesiog smagu pasiklausyti ir mes tikrai nebijome, kad Junktinė karalystė gali likti ES. Dėkoju. Taigi, da, šio pasisakymu baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą ir suteikėme ponui Junkeriui, prašome. Pone pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai. Noriu pasisakydamas padėkoti parlamentui už darbą, visus tuos metus Bruselėje, Strasbūre. Dėkoju ir už būsimą parlamento darbą ir ypatingai noriu padėkoti Elmarui Brokui. Mes tikrai perėjome kartu su jo ugnį ir vandenį, kartais e, braukėme ašarą, juokėmės kartu, dirbome kartu. Buvo tikrai nuostabus laikas. Ačiū. Ačiū ponui Junkeriui, dabar panas Tuskas. Ačiū. Tik viena pastaba. Vos už keletos savaičių, vos prieš keletą savaičių e, dar labai daug buvo diskusijų ir toliau jų kyla dėl Junktinės karalystės e, dalyvavimo Europos parlamento rinkimuose. Iš tiesų, Junktinė karalystė privalo juose dalyvauti tol, kol yra ES narė. Jie turi būti rengiami ir tai nėra darybų klausimas. Taip pat negaliu sutikti su antrarūšės narės statusu. Suprantu įvairius interesus reikš, reiškiamus um, partijų, tačiau jie negali užgoš, užgošti realybės. Pono Ferhofstatui labai entuziastingai plojo ponas Faražas. Pone Farovsa, tai gal tai būtų pretekstas vis dėlto pergalvoti savo žodžius ir apsvarstyti savo poziciją. Ačiū. Thank you, colleagues. This... Dėkuoju kolegos, baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. The... Dėkoju, kolegos, jūs e, galite tęsti savo pokalbius už šios salės durų, nes mes turime perėti prie kitos diskusijos. Ir e, prašome savo vietą užėmti komisijos narę ponę Tysen. Šiek tiek luktelsime, kol da, e, ponas Barnie, Europos komisijos pirmininkas, ponas Junkeris ir ponas Tuskas pasitrauks iš plenarnių posėdžių salės. Skelbiame vienos minutės pertrauką. Vienos minutės pertrauką. You, really to... Dėkuoju kolegos, tikrai norėčiau paprašyti dabar visų, kurie neketina dalyvauti kitoje diskusijoje, pasitraukti iš šios salės. Pone Korbit, pone Smith, mes turime pereiti prie kitos diskusijos. So, please, item... Taigi, kolegos, kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra pono Dekalvėš Hambon parinktas pranešimas dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų ES. Dabar keturios pusę minutės suteikiamos ponui Šambum pranešėjai. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė. Queridos. Dėkoju Mėly kolegos ir gerbiami nariai, man tenka garbė pristatyti visos komandos darbą. Čia noriu padėkoti visiems už ilgų mėnesių bendradarbiavimą. Dirbome prieš laiką, kad parengtume direktyvą, kurioje būtų uh, aptarta ankstesnė direktyva, būtų mm, e, modernizuota ankstesnė direktyva, kuri galioja jau 28 metus ir kuri, kurios apreptis yra platesnė. Noriu visų pirma pabrėžti šios direktyvos politinę svarbą dabar, šiuo momentu. Ši direktyva e, susijęs su socialinio ramsčio plėtotė ir šios kadencijos parlamentas visada džiaugsis tuo, kad praeisiais metais Gotenburgė tas ramstis buvo inauguruotas. Tai vienas svarbiausių žingsnių įgyvendant gigantišką projektą, praktiškai užtikrinant teisės įtvirtintas socialinėme ramstyje. Ir šią prasme tai direktyva, kuri yra svarbi visiems ES darbuotojams ir jiems skirta, bei taip pat visiems piliečiams kurie arba rengiasi dirbti, arba dirba, arba naudoja, naudojosi darbuotojų teisėmis, kai dirbo. Taigi, ji liečia 500 milijonų Europos piliečių, kurie pe, už mėnesio ateis įmesti savo biuletenį į balsadėžės. Todėl svarbu, kad šios kadencijos parlamente būtų priimta ši direktyva direktyva, kurią e, svarstant buvo, pavyko pasiekti visų e, požiūrių pusiausvros. Šioje direktyvoje aiškiai pasakyta štai kas. Įtvirtinamos minimalios vienodos teisės, užtikrinamos visiems Europos darbuotojams. Minimalios teisės. Joje nenumatomi įstatymai, metodai, nesus, nesukokretintas gyvendinimo mechanizmas, nes tuo užsims valstybės narės. Noriu tai aiškiai pasakyti, kad subsidirumo principas nepažįstas. Įtvirtinamos teisės. Minimalios teisės, kad galėtume kalbėti apie socialinę Europą, kurioje žmonės gali siekti profesinio karjeros progreso. Jūs tai puikiai žinote. Kalbama apie teisę į informaciją. Ir teisės į informaciją yra daug pažangesnės nei 91 metų direktyvoje. Taip pat akcentuojama būtinybė, nepa, galimybė teisė nepatirti jokio piknaudžiavimo stažuotės metu. Ir tai tampa labai svarbiu dalyku Europoje, kai tik tai šie teisės tos nuostatos bus įtvirtintos teisės aktuose. Ir kitas svarbus dalykas - numatytos konkrečios teisės apimančios visas naujas samdos ir sutartis ir darbo, naujoviškas darbo formas internetinėse platformose, kitokiais pavydalais, nes tuo tarpu jos e, teisės asmenų dirbančių šiame sektoriuje buvo nežinioje nes teisingumo teismas priemė sprendimą ir ši direktyva atsiranda, kad niekas negalėtų piknaudžiauti tomis teisėmis. Taip pat užtikrinamas reikalingas lankstumas šioje srityje. Ši direktyva svarbi ir užtikrinant vienodas galimybės ir teisėms, apie, a, teisės, apie ką netaip dažnai kalbama. Ir Taip e, atsiranda garantijos, kad neatsiras socialinis dempingas e, darbuotojų gyvenimo kokybės sąskaita. Nepamirškite viso to, kad kūrėme Europą, kurią dėja vakar buvo e, bandoma sugriauti, kad visi kūrėme socialinę Europą. Ir ačiū dar kartą visiems, kurie man padėjote šiame darbe. Prašau, ponė Tysen, dabar jums žodis sutikimas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Man nepaprastai malonu šiandien aptarti šią, e, šį pasiūlymą su jumis. Netrukus dėl jo balsuosime, o ši direktyva yra vienas svarbiausių Europos e, socialinio ramšio gyvendinimo direktyva. Ir aš norėčiau patikoti ponui Šambom pranešėjai už tai, kad jis padarė viską, kad greitai galima būtų baigti darbą su šiuo dokumentu. Iš tikrųjų, laikas mus spaudė ir mes norėjome padaryti viską, kad galima būtų jį baigti renkti per šią kadenciją. Ir pasiekti darbinį susitarimą būtų buvę neįmanoma be Europos parlamento e, tarybos geros valios ir be pranešėjo nepailstamų pastangų siekti kompromiso. Ši direktyva yra labai svarbus žingsnis į priekį gyvenę siekiant uh, socialin, kurti socialinę Europą. Ši direktyva užtikrins, kad 200 milijonai darbuotojų Europoje turės skaidresnės ir skaidresnės darbo sąlygas. Mes atnaujiname darbo teisę Europoje, pritaikydami ją prie naujų sąlygų. Jums yra žinoma, kad Europoje daugėja darbuotojų, kurie dirba netipinę, netipinį darbą, netipinės darbo formas, tarp jų labai daug moterų ir jaunimo. Todėl mums reikia surasti deramą pusiausvyrą, siekiant apsaugoti darbuotojų teisės ir, ir neužkraunant pernelyg didelės naštos darbdaviams. Ir tai mums pavyko padaryti. Šios naujos taisyklės leis mums užtikrinti didesnį skaidrumą. Visi darbuotojai ES da, gau, turės gauti informaciją apie pagrindinės e, darbo sąlygas. Pradedami dirbti, visi darbuotojai per pirmąją savaitę turės gauti informaciją apie jų pagrindinės teisės ir pagrindinius įsipareigojimus. Bus patikta informacija apie atlyginimą, apie darbo laiką apie jų darbo sutarties trukmę Ir dėkojame taip pat parlamentu už tai, kad jūs sustiprinti nuostatos susijusios su da, laikinaisiais darbuotojais. Iki šiol o, 2 milijonai darbuotojų negalėjo naudotis ankstesnės direktyvos privalumais. Tai yra darbuotojai, kurie dirba da, o, trumpalaikį darbą, da, netradicinį da, darbą. Dabar ši direktyva padės mums su jais pasirūpinti. Be to bus užtikrintos ir konkrečios subjektinės teisės. Pavyzdžiui, pribota yra bandomojo laikotarpio trukmė. Reikalaujama, kad tie žmonės, kurie dirba da, pagal lankstų da, darbo grafiką, ž, turėtų ištesnį darbo valandų nuspėjamumą. Uh, Taip pat yra sutrumpinti tam tikri informacijos pateikimo terminai. Papildomi mokymai e, turėtų būti suteikiami nemokamai darbuotojams ir už tai dėkojame, už visus šios pasikeitimus dėkojame parlamentui. Tai, dėl ko jūs balsuosite šiandien, iš esmės pagerins darbo sąlygas e, visoje Europos Sąjungoje. Mes iš tikrųjų tai atveriame naują istorijos puslapį su šia direktyva ir todėl būtina užtikrinti, kad jį būtų tinkamai įgyvendinta. Todėl Europos komisija, bendradarbiaudama glaudžiai su nacionalinėmis institucijomis, turės daryti, stebės, kaip ši direktyva yra perkeliama nacionalinius teisinus, kaip yra gyvendinama ir kaip galima būtų pasirūpinti pažeidžiamiausiais darbuotojais. Ne Arena FAM komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Šiandien Europoje e, Daugiau nei 4 milijonai darbuotojų dirba pagal darbo samdos sutartys, apimančias 8 darbo valandas per savaitę. E, yra ir kitokių netipiškų sutarčių. E, 6 milijonai žmonių dirba pagal laikino, e, tai yra pusės etato darbo sutartys, bet ne pagal savo pasirinkimą. Tai darbo vietos be garantijų. Ir dėja šios tendencijos stiprėja. Darbo vietos sukurtos po 2018 metų krizės dėja dažnai, pernelyg dažnai reiškia e, darbos be garantijų prastai prastas garantijas, prastas apsauginės garantijas, kurios nesuteikia jokių perspektyvų darbuotojams. E, ypač e, vidutinės trukmės laikotarpiu. Žmonės neturi galimybės pasimti paskolos bankė, tiesiog tvarkyti tinkamai savo gyvenimo. Šiandien primamas tekstas be bejonės e, siekia pagerinti situaciją, užtikrinti geresnę apsaugą ir visų pirma užtikrinti didesnį skaidrumą ir sutikti daugiau informacijos e, apie darbo samdos sutartys Europoje. Jūs tai ir paminėjote komisijos narė. Bet gaila, kad valstybės narės E, nesuteikia kai kurių galimybių e, savo piliečiams. Gaila, kad kai kurios valstybės nesutiko e, uždrausti darbo sutartis ir darba, be, darbo vietas be garantijų. Turime būti ambicingesni siekdami apsaugoti darbuotojus. Jeigu norime, kad tie e, darbuotojai e, mąstytų apie Europos ateitį, norėtų būti jos dalimi. Toliau o, ponas Ratikė dviems minutėms. Ja, Frau Präsidentin. Pone pirmininkė, pone komisijos nario kolegos, e, tikrai galima didžiuotis patiktų darbo rezultatu. Tai yra rezultatas gan tipiško uh, atvejo pavyzdys Europos parlamente, kai matyti, jog kiekvienas prie jo prisidėjęs, prie teksto projekto galėtų pasakyti, jog vieną du aspektus gal būtų numatęs, formulavęs kitaip, tačiau e, ir komitete didžiai balsų dauguma buvo patvirtintas šis teksto projektas ir išryškinsiu trejata dalykų, kurie ir man kaip šešėlinė pranešėjai pasirodė labai svarbus. Visų pirma, daugiau darbuotojų teisų užtikriname e, darbuotojams, e, kurių darbo sąlygos mm, nėra e, numatytos ilgalaikiam laikotarpiu, taip pat sukūrėme tikrą interesų pusiausvyrą. Ir trečia, mums komitete buvo labai svarbu užtikrinti, kad apibrieštis darbuotojo savokos, teisinė apibrieštis, kurią numatė komisija, nebūtų pačiam tekste įtvirtinama, o kad valstybės narėse galėtų e, numatyti savarankiškai ir kaip e, parlamento narys iš Vokietijos, turiu pasakyti, kad darbuotojų padėtis ir mano gimtojo šalyje pagerės dėl šio pasiūlymo. Mano šalis beje garsėja tuo, kad ir taip jau apsauga yra gana nemaža darbuotojų. E, tačiau tik 52 procentais atvejų yra m, mm, taikomos kolektyvinės sutartys e, ne visiems toli gražu, na, o kas rinkiminės kampanijos metu uh, E, tikrai kelia nerima, tai yra, kai socialdemokratai ir kairieji kalba vien tik tai apie bankus ir apie verslo interesus, e, ne va čia atsispindinčius, tuomet man kyla klausimas, kodėl neprisidėjote prie šio bendro darbo, jeigu jums taip rūpia Europa ir jos ateitis. Ačiū, ponė Lopės, dvi minutės, SRD frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien e, tvirtiname direktyvą dėl prognozuojamų ir skaidrių darbo sąlygų. Įtvirtiname nuostatas, kurių dėka e, apginsime daugybę Europos darbuotojų, užtinkinsime geresnės darbo sąlygas tiems, kurie dirba darbo vietose be garantijų pagal nestandartinės darbo sutartis prastai apmokamą darbą, Užtikri, įtvirtinsime garantijas ir saugumą. Direktyva taip pat aprieps ir užtikrins garantijas darbuotojus dirbančius skaitmaninėse platformose. Daugelie šalių nėra tinkamų įstatymų dėl socialinės jų apsaugos. Taip pat e, įtvirtinamos priemonės kovoti su darbo e, sutartimis dėl nefiksuoto darbo laiko, kur, kur, kuriuose numatęs nefiksuotas darbo laikas. Noriu padėkoti Europos komisijai už jos darbą, ypač komisijos nariai Tyson. E, taip pat Europos parlamente tiems, kurie nagrinėjo šį pranešimą, taip pat pirmininkavusi taryboje Rumunijai. Už tai, kad drauge šioje galutinėje parlamento sesijoje e, įtvirtiname teisės aktą, kuriuo stipriname Europos socialinių teisų ramstį. Noriu pabrėžti, kad šiandien ne tik tvirtiname teisinės normas, parodome kelią, vedame Europą tinkamu keliu, kur. kur, kur kuris saugo, kuris rūpinasi žmonėmis, kas yra socialinės teisės, ne tik gerų ketinimų sąrašas. Norime, kad jos taptų priemonėmis, e, įstatymais ir biudžetu. Šiandien Europos socialinis matmuo yra ne integracijos rezultatas, tai yra iš ankstinė sąlyga, kad vyktų Europos integracija. Turime e, kovoti su neligybė, saugoti tuos, kurie, yra, kurie neteko apsaugos dėl globalizacijos ir užtikrinti e, prognozuojamumą vidaus darbo rinkoje. Tai e, vienintelis būdas apsaugoti trapę Europos demokratiją. EKR frakcijos vardu ponia McIntyre. Pirmininkė, dirbdama parlamente ir užimtumo komitete parlamento visada pasisakiau už geresnio reglamentavimo darbo tvarkę. Kolegos, tai nėra geresnis reglamentavimas. Baisiai skubėdami uh, priimti teisės aktą, bet kokią kainą, atsi, pir, pir, pamirštame savo įsipareigojimus, e, aiškiai ne, buvo nuspręsta nepriepti savarankiškai dirbančių asmenų šioje direktyvoje. Kaip EPP gali tai paremti? Kaip socdemai gali pasisakyti už tekstą, kuriame e, leidžiama E, piknaudžiauti e, lėktuvų pilotų darbu. Mes sutarėme, kad darbuotojų teisės ir darbuotojų saugumas turi būti užtikrintas, ar dirbi mažoje ar didelėje įmonėje, viešajame ar privačiame sektoriuje. Tačiau trišalio dialogo metu priimtos sprendimas neapriepia e, valstybės institucijų darbuotojų, kitų svarbių kategorijų darbuotojų. Tai politinė žinia ir le, tai suteikia galimybę valstybėms atsiriboti nuo kai kurių įsipareigojimų. Tai tikrai ne, nedaro, tai daro parlamentui meškos paslaugą. Pone Lopes Bermecho toliau, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą ir tuo pat metu apgalėstauti, kad taryba dar kartą pasipriešino bet kokiam progresui e, darbuotojų teisų srityje. Parlamento uh, E, įgaliojimai dėrėtis ypač akcentavo e, darbo vietas be garantijų, tačiau tekste, kur, dėl kurio balsuosime, nėra jokios apsaugos ir garantijų. Nepreptos būtinosios pagalbos tarnybos darbuotojai, e, jūrų įgulos, taip pat E, darbo sutartys, kuriuose neribojama darbo dienos laikas. Kaip teigia profsąjungo atstovai, tai diskriminacija ir labai pavojingas precedentas dėl e, minimalių darbuotojų teisių Europoje. Jos turėtų būti visuotinės. Prarasta galimybė kurti tokią socialinę Europą, kurios nori darbuotojai. Tai, kas padėti ant stalo, tai daug didesnė problema. Tai ES institucijų drama nes taryba ir per ją valstybės narės nuolatos priešinasi parlamento sprendimams, e, nes Europos parlamento narius renka piliečiai. Jūs norite e, padidinti rinkėjų nusivylimą ir sustiprinti radikalius dešiniuosius, nes kai išriškės ši kryptis ir ši vaga, bus jau per vėlų. Pone Lambert toliau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip ir kiti kolegos, mano frakcija man, mano, kad e, mes praradome progą iš tikrųjų realiai pakeisti da, e, e, informavimo raštų direktyvos nuostatas. Taip, bus da, teikiama daugiau informacijos, da, bus. Da, Taip pat mokamas kompensacijos tiems darbuotojams, kurie dirba pagal iškvietimą. Tačiau mes neturime aiškios darbuotojo apibriešties, o žinome, kad valstybės narėse jį interpretuojama yra įvairiai ir dėl to nebus užtikrintas teisinės aiškumas. Be to mes nesugebėjome atsižvelgti valstybių narių norą šiek tiek susiaurinti, susiaurinti taikymus rytį. Pavyzdžiui, tai būtų pasakytina apie skubos pagalbos tarnybų darbuotojus, apie kai kurios kitus darbuotojus. Ir tai trukdys valstybėms narėms iš tikrųjų tinkamai investuoti į da, geras viešasias paslaugas, o tai yra būtina Europoje. Be to galima būtų ir geriau pasirūpinti tais, kurie dirba keli, keliose darbo vietose arba kurių darbo laikas nėra apibrieštas. Ir taryba galėjo, aišku, atsižvelgti į Europos parlamento komisijos reikalavimus, sugriežtinant nuostatas tam, kad iš tikrųjų būtų sukurta socialinė Europa. Ir panašu, kad tai, kad taryba mums siūlo vieną ranką, ji atima iš mūsų kitą. Dėkoju, ponia Mėliau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Nuspėjamos ir skaidrios darbo sąlygos reiškia da, užimtumo sutarties stabilumą, būtinybės išvalgti naujas darbo formas darbuotojai, darbdaviai ir nacionalinės teisėkuros institucijos turi, turi nepaprastai greitai atsižvelgti tai, kad darbo rinka keičiasi. Ir nestandartinės darbo formos, di, du, jos, jų skaičius vis daugėja. Da, ir todėl mes privalome da, kažkaip į tai reaguoti. Taip pat turime užkirsti kelią galimam piknaudžiavimui. Žinome, kad tokio pasitaiko da, da, tarp namų ruošos darbuotojų, kai kuriuose kitose sritise. Ir da, taip pat reikia reglamentuoti platformų darbuotojų da, darbą. Kai buvo da, da, rengiamas šis tekstas, mūsų frakcija da, pateikė kelias konkrečius pasiūlymus pranešėjų. Uh, visais šiais klausimais. Būtina apsaugoti visus mūsų piliečius vienodai, kad ir kokį darbą jie dirbtų. Nepamirškime, kad skurdo didėjimas yra didelė problema. Ir da, tai ir, e, iš dalies sukėlė ir ES politika. Ir mūsų įmonės šiandien yra nestabilios ir tai be abejo kenkia, sukelia darbo rinkos nestabilumą. Turime imtis veiksmų nedelsdami. Europos sąlygo turi dabar ištaisyti tas klaidas, kurias jį padarė praeitėje, e, gerbdama kiekvienos valstybės narės suverenumą. Ir mūsų frakcija pasisako už labiau numatomas, stabilesnės darbo ir gyvenimo sąlygas. Dėkuoju. Dėkuoju toliau ponas Balso. Vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. 2017 lapkritį Geteborge buvo priimtas tarp institucinis sustarimas dėl socialinių e, teisių. Visi e, valstybių ir vyriausybių vadovai po jo pasirašė ir dabar reikia tą ramsti e, kurti. Tai turi lemiamos reikšmės e, mūsų vidaus rinkai ir turime mm, bent minimaliai reglamentuoti darbuotojų teisės. Čia ypatingai akcentuojami tie darbuotojai, kurių um, darbo sąlygos yra susijusios su mažomis garantijomis. Kaip tik šiuo metu Vengrijoje um, valdžia esančios partijos priėmė vadinamąjį vergystės įstatymą, kuris pastarnaus tik e, įmonių interesų labui, o tuo pat metu ši vyriausybė neva pasisako prieš e, darbuotojų išnaudojimą ir lankščias darbo sąlygas. Ačiū, ponas Kaza, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems, kas dirbo rengiant šį dokumentą. Mes žinome, kad darbo rinka keičiasi ir mes turime prie to prisitaikyti. Ir todėl reikia atnaujinti ES galiojančias taisyklės. Šis dokumentas yra tik vienas žingsnis į priekį, tai žingsnis socialistinės Europos link. Būtent tokia kryptimi mes judėjome per visus praėjusius penkerius metus ir aš norėčiau padėkoti už tai ir komisijos pirmininkui ponui Žanui Klaudui Junkeriui, irgi e, e, parlamento nariams, ypač tiems, kurie dirba socialinių reikalų komitete. Mes iš tikrųjų darėme viską, siekdami užtikrinti, kad Europa liktų da, socialinė. To labai reikia. Da. Šiandien žinome, kad da, da, Dirbama labai dažnai per kompiuterį, atsiranda naujos darbo formos ir trumpalaikės darbo sutartys, ypač nefiksuoto darbo valandų sutartys, kenkia mūsų darbo rinkai. Ir ši direktyva pirmiausia yra skirta tam, kad galima būtų tinkamai reglamentuoti visas tokias sutartis, siekiant kuo geriau apsaugoti mūsų darbuotojus. Turime apsaugoti ir tuos, kurie dirba per skaitmeninės platformas. Ir aš dėkoju visiems už bendrą darbą. Merci. Je ne vois pas M. Simon dans les rangs souffreurs, donc on va passer à M. Hotz. Pour... Pono Simon nėra, toliau ponas Hok, vienai minutį. Dziękuję pani przewodnicząca. Dėkoju, ponė pirmininkė. Direktyva dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų yra gan įdomus dokumentas. Čia yra pasakyta, kad siekiama su, užtikrinti didesnį saugumą ir nuspėjamumą, kartu pasirūpinant ir darbo sąlygų lankstumu sakoma, kad darbuotojams turi būti užtikrintas tam tikras aiškumas. Visos šios teisės turi būti užtikrintos ir tiem, kas dirba pagal netipiškas darbo sutartis. Kai darbuotojai yra patenkinti, tai, tai yra naudinga ir verslui. Taigi turime siekti, kad visi būtų patenkinti ir darbdaviai, ir darbuotojai. Bet ar iš tikrųjų šio tikslo siekiama šiuo dokumentu? Ne, iš tikrųjų. Mums reikia proporcing, proporcingesnio požiūrio, mums reikia taip pat atsižvelgti tai, kas vyksta darbo rinkoje, bet kartu negalime užkrauti per nelį didelės naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėkuoju. Toliau, ponas Urtasun. Ačiū, ponė pirmininkė, nežiūrint gero parlamento darbo, noriu padėkoti žmonėms, kurie dirbo e, tarybą. Mm, atmiešė tos svarbiausius, svarbiausius pasiekimus šiame teisės akte ir norėjome pasiūlyti visuminį baigtinį tekstą, tačiau valstybės narės e, gali taikyti išimtis e, darbuotojų atveju, kurie, kurie dirba apie 12 valandų per, per savaitę. Tai neatsižvelgta į profsąjungų reikalavimus. Taip pat e, dėl darbo samdos sutarčių, e, kuomet dirbama septynės darbo dienas per savaitę, e, vyksta darbas, še, šešėlis darbas, taip pat gėdingai nebuvo apriepti, e, da, ne, neaprieptos darbo sutartis, kur kuriuose nefiksuotas darbo e, dienos laikas žmonės nesijaus tinkamai apsaugoti. Europa nusipelno ambicijų ir įsitikinimų, tačiau e, taryba yra įpratusi atmesti Europos parlamento reikalavimus. Ačiū. Dėkuoju, panas Janupolos. Vienai minutėjai. Ši direktyva turėtų užtikrinti, kad visi darbuotojai žinotų savo teisės, bet tai yra jokinga. Darbuotojai neturi da, šiandien teisų. Sustiprinamos yra tik tai darbdavių teisės, nes da, yra nurodoma, kokią informaciją jie turėtų pateikti darbuotojams daugybę da, namos ūkiuose dirbančių da, na, namų rušus darbus dirbantis darbuotojai, kitokie darbuotojai, kurie dirba nestandartinį da, darbą, nebus da, apsaugoti. Mes negalime visko palikti populistams žmonės turėtų dalyvauti klasių kovoje. Pasirinkite komunistai, pasirinkite kapitalistai ir monopolistai ar komunistai. Aš raginu jūs paremti komunistus. Pone Kozlovska. Pone pirmininkė, gerbiamoji komisarė, gerbiami kolegos. Komisija nusekliai dirba ir sveikiname. De, Pone Taisin, jūs su tuo. Šis dokumentas realybę pavers socialinių teisų ramsti. Tai bus labai naudinga visiems, bet ypač tiems, kas dirba pagal nestandartinės darbo sutartis, kurie dirba pagal da, neribot, nenustatyto darbo laiko sutartis. Uh, O nepamirškime, kad tokių žmonių yra 25 procentai mūsų visuomenėje. 50 procentų visų naujai sukurtų darbo vietų yra netipinės darbo vietos, kurioms netaikomi yra. Netaikoma dabartinė direktyva dėl informavimo raštų. Todėl šis dokumentas yra nepaprastai svarbus, nes jis e, suteiks papildomų teisų mūsų darbuotojams, bus, nes bus jiems teikiama įsamesnė informacija ir ji bus teikiama greičiau nei anksčiau. Be to, ši direktyva apims ir e, e, nestandartinės e, darbo formas. Ji nebus taikoma tik tiems, kas dirba mažiau nei 12 valandų per savaitę. Bet labiausiai ši direktyva bus naudinga moteriams, kurios labai dažnai dirba da, a, tokį neužtikrintą darbą. Mums reikia da, iš tikrųjų labai gerai derinti saugumą, nuspėjamumą ir lankstumą. Dėkuoju, ponė, ponas Benifei. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vis daugiau Europos piliečių dirba netradicinį darbą. Ta taip yra ir dėl to, kad labai greitai plečiasi nauji ekonomikos sektoriai, kuriamas naujos skaitmininės platformos. Ir labai dažnai tai yra jauni žmonės arba moteris. Uh, kurie dirba šį netipinį darbą. Ir žinome, kad kartais yra piknaudžiaujama tuo, e, taikoma, pažiūrėjau, nefiksuoto darbo valandų sutarties. Ir ši direktyva, dėl kurio šiandien e, valsuosime, turėtų pagerinti jau galiojančius teisės aktus, užtikrinama didesnį skaidrumą ir iškumą dėl darbo sąlygų. Tai bus nauji, naujos teisės, kurios bus naudingos šimtams milijonams darbuotojų. Socialdemokratai ir toliau reikalaus, kad būtų sukurta pagrinda direktyva dėl padorių darbo sąlygų visuose sektoriuose. Mes laimėjome tikrai didelį mūšį ir mes Po trijų metų darbo Europos parlamente iš tikrųjų pasie, sugebėjome pasiekti gerą rezultatą ir turime pasakyti, kad situacija Europoje turėtų keistis. Ponas Gerike. Pone pirmininkė, gerbiama komisijos narė, e, ne visą darbo dieną dirba daugiausia moteris e, ir ypatingai motinos. Taigi reikėjo labiau pagalvoti ir apie jas, nediskriminuojant moteris, kurios gauna mažesnius atlyginimus kaip mm, ugdymo personalas įvairiose vaikų priežiūros įstaigose. Ypatingai mm, kalbant apie motinas ir šią kadenciją nebuvo daug nuveikta ir turėtumėm daugiau dėmesio kreipti į tėvų padėtį ir per ateinančią kadenciją. Tai dar viena didžiulė neišspręsta mūsų užduotis. Ačiū, pona, ponia Šoidrova. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. ES teisės aktai turi atitikti situaciją darbo rinkoje, ją reaguoti, o situacija rinkoje nuolat keičiasi. Ypač, kuomet fiksuojami tokie neužimtumo rodikliai, tai yra labai svarbu. E, iš tiesų, lankščios darbo sąlygos e, gali e, lemti nesaugias, mažų garantijų darbo sąlygas. Kita vertus, kai kurie darbuotojai mieliau renkasi patys lankščias darbo sąlygas ir tokių pageidauja. Tad e, sveikinu priimamą e, direktyvą ar šį direktyvos siūlymą